Graikijos atitinkamos struktūros pateikė du prašymus dėl Sotirijos Zarianopulus ir Gorgos Gramatikakės e, e, parlamentinio imuniteto atšaukimo dėl to, kad prieš juos pradėtos dvi baudžiamosios bylos.